projektų įgyvendinimą, kurie buvo suspenduoti Malio šiūrinėje dalyje. Ačiū. Dank, Dėkuoju, dėkuoju komisijos nariui dalį. Buvo pateikti septyni pasiūlymai dėl rezoliucijos. EFT, ECR frakcijos, Žaliųjų frakcija, GUE frakcija, PP e frakcija. Baigiame šią diskusiją balsuosime šiandien po pietų pasibaigus visoms diskusijoms. Kitas mūsų aptariamas klausimas susijęs su nebaudžiamumu Filipinuose. Pirmiausia, kalbės pasiūlymų autoriai. Pirmiausia, vieną minutę ponu Černecki. Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai, ne pirmą kartą Europos parlamentas yra priverstas kalbėti apie žmogaus teisų gynimą šiame konkrečia Azijos regione ir ypačioje šalyje. Tai reiškia, kad situa ta pati situacija kartojasi, bet tai nereiškia, kad esame bejėgiai. Turime apie tai kalbėti. Tur turime pavyzdžių, kurie įrodo, kad mūsų pastangos davė teigiamų rezultatų, pavyzdžiui, Egipte. Todėl galime tikėtis, kad ir Filipinuose situacija pagerės mums prisidedant. Dabartinė padėtis yra nepriimtina, žmogaus teisės yra pažeidžiamos ir manau, kad uh, Europos parlamentas turi kalbėti vienu balsu, nepaisydamas politinių mm, nuomonių skirtumų. Dėkoju ponui Černiecki, dabar ponas Rume įruoja dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Neteisminės egzekucijos ir prie, privarstiniai dingimai e, tokiu atveju sumažėjo, m, kai į valdžią atėjo prezidentas Benigno Kino. Tačiau e, tokių nusikaltėlių persekiojimas dar, persekiojamos rytyje dar turi būti padaryta pažanga. Reikėtų pakalbėti apie mas, liudytojų, Magindanao atvejo liudytojų atvejus. Mes turime gerinti liudytojų apsaugos programą ir toliau stiprinti nacionalinės teisės saugos institucijas sumažėjo žudimų skaičius, tačiau mm, matome, kaip mato ir kiti kolegos, kad reikia dar daug ką padaryti. Mes turime išreikšti susirūpinimą dėl kankinimų, kadangi kankinimai įtariamųjų esančių policijos žinioje kankinimai vis dar plačiai paplitę. Mes turime griežtai kovoti su 2009 e, metų kovos su terorizmu akto pažeidimais. E, dingusių asmenų e, šeimos e, aukos turi turėti galimybę gauti medicinos paslaugas, jiems turi būti mokamos kompensacijos. Raginu vyriausybę imtis veiksmų, kad būtų užkirstas kelias e, privačiam ir visokiam kitokiam sukarintų grupuočių finansavimui. Taip pat raginame vyriausybę įgyvendinti ypač 46 punktą. Mes jau daugelį metų kalbame apie padėtį Filipinuose ir tikimės, kad nauja vyriausybė imsis veiksmų. Taip pat turiu pasakyti, kad kol nematome rezultatų, turbūt reikės vėl ir vėl grįžti prie šios temos. Jolant, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Nors pasaraisiais metais politinis smurtas sumažėjo Filipinuose, nužudimas keturių žurnalistų ir Magantanao liudytojų nužudimas skatina mus imtis papildomų veiksmų dėl tų nesakcionuotų nužudimų ir priverstinių dingimų nebaudžiamumo. Prezidentas yra, iš, e, Akvino yra išsakęs įsipareigojimą kovoti su tuo ir jo administracija pagerino situaciją, tačiau reikia tą pažangą toliau išlaikyti ir aš raginu prezidentą ir Filipinų vyriausybę imtis priemonių, kad būtų apsaugoti tie asmenys, kurie dalyvauja teismo procesuose, bei žurnalistai ir žmogaus teisų gynėjai, kad būtų apsaugoti. O anksčiau įvykdytų nesankcionuotų nužudimų ir priverstinių dingimų e, vykdytojai turi būti patraukti atsakomybėm, ypač tie, kurie dalyvavo Magidanao um, nužudime, kur iš viso buvo nužudyti 58 žmonės. Ačiū kolegiai Ojuland, dabar um, panas Poselt. Ačiū pirmininkė. 72 privačios armijos, nebaudžiamumo kultūra. Tai ne visiškai nepakenčiama situacija, katastrofiška, kai demokratiškoje valstybėje yra taikomos mirties bausmės, tačiau kai dar prie to yra ir privačios armijos, tai yra tai, su kuo būtina kovoti. Mes matome e, tam tikrų rezultatų, tačiau reikia sustiprinti pastangas. Ir štai čia programas reikia stiprinti. Deja, privačios armijos, kai kurios yra susijusios su, su nacionalinė armija ir korupcija klesti. Tai reikia atitinkamos programos, kuri iš tikrųjų uh, atkurtų įstatymo viršenybę toje valstybėje. Tai turtinga, graži valstybė, labai svarbi ES partnerė. Todėl yra labai svarbu užtikrinti, kad joje klėstėtų įstatymo viršenybė. Ačiū ponui Pasil. Dabar ponia Veržet pusantros minutės. Merci, Ačiū pirmininkė. Filipinuose NVO ir toliau praneša apie kankinimų, nesankcionuotų nužudimų, priversnių iš e, dingimų ir susid, politinių susidorojimų atvejus, ypač žurnalistų a, nužudimų atvejus. Be to, um, lyg ir atrodo, kad tų nužudimų um, lyg ir mažėja, tačiau iš tikrųjų uh, tokioje valstybėje yra didžiausias skaičius tų, kurie bando pulti žiniasklaidos į žodžio laisvę. Aišku, reformos buvo paskelbtos, Romos statutas ratifikuotas, yra taip pat ir Magindanao nužudimo tyrimas vedamas, tačiau e, galim gal dėl to e, sveikinti save, tačiau tų rezultatų yra nedaug ir be to um, panašu, kad tai, kas yra paskelbta kaip priemonės apsaugoti liudytojams, yra labai menkos tas priemonės ir tų priemonių nepakankamumą rodo ir tai, kad Esmail Enoch buvo jau trečias liudininkas nužudytas um, šioje Magindanao nužudimo byloje. Europos e, programa yra numa, numačiusi nuo 4 iki 10 milijonų eurų skirti, kad būtų galima um, baudžiamosios teisės, ry, uh, e, baudžiamosios teisės srities prie, uh, situaciją pagerinti, kad sumažėtų nesankcionuotų uh, nužudimų ir taip toliau. Tačiau aš labai abejoju, ar tikrai efektyvi yra ta programa. Ačiū, o dabar suteiksime žodį frakcijų vardu kalbėtojams. Ponui Prėda žodis, prašome. Dėkuoju, pirmininkė. Iš tiesų, e, apgailestauju dėl Makindanao žudinių liudininkų e, nužudimo. Tų žudinių metu buvo nužudyti 58 žmonės, kurie pasipriešino e, vienai galingai tos provincijos šeimai. Manau, kad visi, kurie atsakingi už šias e, žudynės, turėtų būti patraukti atsakomybei. Be kita ko, reikia užtikrinti liudininkų apsaugą, kad būtų galima įvykdinti teisingumą. Norėčiau priminti, kaip ir padarė vienas iš kolegų. E, kad pastaraisiais metais Filipinuose buvo nužudyti ne vienas ir ne du žurnalistai. Keli iš jų buvo uh, sužeisti, persiekimi dėl to, kad na, bandė atlikti tinkamai savo darbą. Tuo tarpu Filipinų valdžia turėtų juk apsaugoti žurnalistus. Be kita ko, valdžia turi kovoti su e, korupcija, nes būtent dėl tos korupcijos Amapatuan šeima gali nebaudžiamai veikti. Ačiū ponui Preda. Dabar žodis poniai Kretų. Ačiū. Na, šios diskusijos buvo organizuotas dėl to, kad e, nužudytas jau trečiasis Makindanao žudinių liudininkas. Tų žudinių metu buvo nužudyti 58 žmonės, įskaitant ir moteris bei žurnalistus. Ehm, nebaudžiamumo e, tradicijos negali toliau būti tęsiamos Filipinuose. Taip pat Filipinuose yra grobiami žmonės, o e, nusikaltimus vykdantis žmonės gali išvengti bausmės dėl e, korumpuotų struktūrų. Be kita ko, Filipinos yra persekiojami žurnalistai ir na, tikrai negalima toleruoti e, to, kad teisingumas yra paminimas dėl turtingų e, šeimų interesų. Taigi mes raginame Filipinų valdžios institucijas imtis veiksmų prieš tokius nebaudžiamumo atvejus ir iš, išspręsti um, Amil Enog bylą. Ačiū, poniai Kretų. O dabar žodis poniai Shakė. Ačiū, pirmininkė. Žmogaus teisės kova su korupcija turėtų būti prioritetiniai klausimai. Tai pasakė Filipino prezidentas. Akvino. Tai yra sveikintinas e, dalykas. Mes taip pat sveikiname, kad Filipinai ratifikavo Romos statutą, tačiau šiuos e, na, pareiškimus reikia įgyveninti praktikoje. Yra labai daug priežasčių nerimauti dėl nebaudžiamumo Filipinuose. Yra žudomi liudininkai, taip pat ir žurnalistai ir galima sakyti, kad žurnalistams viena iš pavojingiausių šalių yra Filipinai. Taigi valdžios institucijos turi apsaugoti visus, kurie dalyvauja E, tyriant jautres bylas. Taip pat reikėtų na, bausti už neteisminės egzekucijas, e, kankinimus ir prievartinius dingimus. Tokie žmonės tikrai turėtų stoti prieš teismą. Filipinų E, valdžios institucijos yra paragintos pakviesti jungtinių tautų specialų atstovą, kad jis įvertintų žmogaus teisų situaciją e, šalyje. Mes esame pasirengę e, per tam tikras programas skirti 10 milijonų eurų 2012-2015 metų laikotarpiui. Ačiū, ponys Haka. Dabar žodis ponui Paška. Ačiū už suteiktą žodį. Pirmininkė, komisarė, man atrodo, kad yra bent dvi priežasis, kodėl tokia katastrofiška situacija toliau tęsiasi Filipinuose. Tai yra silpnos valstybės struktūros ir privačios armijos bei jų ryšiai su valstybinė armija ir vyriausybė. Tačiau mes turime bendarbiauti su valstybės struktūromis, ieškodami uh, būdo pagerinti saugumo situaciją ir išspręsti tas problemas. Civilizuotame pasaulyje neįsivaizduojama tikrai, kad o, valstybė leidžia privačioms armijoms vykdyti valstybės e, funkcijas, saugumo užtikrinimo funkcijas. Ir kas tada atsakingas už tas privačias armijas, juk vyriausybė yra atsakinga už tai ir um, prezidento Akino tie žaidimai yra tik tai arogantiškas elgesys, mes negalim susitaikyti su tuo, mes turime pareikalauti, kad Filipinų valdžia vykdytų savo pareigas ir mes turime priminti jiems, kad jie yra atsakingi už neteisminės egzekucijas toje valstybėje. Ačiū. Ačiū panai Paškai. Tai buvo kalbėtai frakcijų vardu, dabar Kiti kalbėtojai, ponas Keli. Kaip ir buvo pasakyta, situacija Filipinuose nėra labai maloni ir ne pirmą kartą jau mes kalbame tą temą parlamente. Aišku, nesibaigiančios egzekucijos nuo 2001 iki 2009 ypač mm, metų, kai 9 žurnalistai buvo nužudyti tik taip penki buvo teismo procesai, e, tačiau nei vienas nesibaigė e, kaltųjų nuteisimu. Tokia situacija Filipinuose. Taigi nestebina, kad e, praėjus pusantrų metų nuo tada, kai prezidentas Akino pradėjo savo darbą, praėjus penkiems šimtams dienų nuo žudimo Malindanao vis dar e, nematome konkrečių rezultatų, nors situacija šiek tiek gerėja, bet galvoju, kad turi būti daugiau pažangos padaryta. Mes turime daryti spaudimą jam, kad būtų nutraukta, nutrauktas nebaudžiamumas, kad e, karinės e, armijos struktūros taip pat dalyvautų ir kad būtų užtikrinta liudytojų apsauga. Ačiū, ponai Keli. Dabar Geringer de Odenberg. Dziękuję, panie przewodniczący. Organy ścigania Ačiū pirmininkė. Teisės saugos struktūros Filipinose tikrai dirba netinkamai. Junktinių tautų žmogaus teisų taryba visai neseniai tą patvirtino priespaudos lygis, smurtas, susidorojimai su žurnalistais toliau plečiasi. Junktinių tautų ataskaitoje atkreiptas dėmesys į tai, tai 2009 m. spalio mėnesį Mm, ypač kai Mepetuanų šeimos, e, ši šeima, klanas kartu su mm, vietos policija užpuolė vietos politiką ir po to, kadangi buvo surinkta pasala, kelios dešimtys žmonių žuvo, tarp jų ir žurnalistai. Kiek vėliau buvo pradėtas tarsi tyrimas, tačiau smurta lydi skaidrumo stygius visos problemos teisingumo struktūroje. Filipinai turi dėti visas įmanomas pastangas, kad užtikrintų, jog įsiviešpatatų įstatymo viršenybė toje valstybėje. Ačiū. Kolegiai, dabar vieną minutę, tai panas Paleckis. Jau beveik treji metai praėjo nuo to laiko, kai Filipinų Magandinau provincijoje dėl politinių priežasčių žiauriai nužudyti 58 žmonės. Už šį nusikaltimą atsakingo Ampantuano klano nariai vis dar užima daug svarbių postų provincijos administracijoje, išlaiko šimtus ginkluotų apsaugininkų turinčią privačią armiją, kurios nariai kankina aukas, jas gyvas laidoja, darko jų kūnus. Magindanao tragedija ir jos nesėkmingas tyrimas yra rimtas signalas filipinų valdžiai kad šalis prarasdama demokratijos likučius gali nugrimzti į chaoso liūną. griežtai raginame šalies vadovybę uždrausti ir skubiai nuginkluoti gausias asmenines kariuomenes nedelsiant suimti visus magindanao žudynių įtariamuosius. būtina taip pat užtikrinti saugumą teisminiame procese dalyvaujantiems nusikaltimo liudininkams. ačiū. Dank, damit ist die Rednerliste erschöpft. Labai ačiū panui Paleckiui, baigėme tokiu būdu kalbėtojų sąrašą ir dabar bus spontaniški pasisakymai panas Silvestris. Manguidanao žudynės buvo vykdytos 2009 metais, o aukomis tapo žmonės, kurie e, vyko į vieną miestą, kad, kad sudalyvautų e, mero rinkimuose. E, buvo nužudyti ir e, kandidatai, žurnalistai, padėjėjai bei vairuotojai. Iki šiol dėja. Na, nebuvo vykdytas teisingumas dėl tos priežasties, kad teisminė šalies sistema nėra nepriklausoma. Taip pat Amapatuana šeimos galva e, yra kaip ir pripažinta atsakinga už žudynės, tačiau tai yra labai įgal, e, galingas žmogus toje provincijoje, dėl tos priežasties daug žmonių vengia liūdyti e, prieš į žmonį. Tikiuosi, kad na, fi, Filipinai dės visas pastangas, kad šalyje bus gerbiamas žmogaus teisės. Dėkuoju. Vielen Dank, Herr Kollege Silvestris. Es folgt Herr Kollege. Dėkuoju ponui Silvestris. Dabar ponas Repo, minutė. Ačiū pirmininkė. Nebaudžiamumas ir korupcija yra aštrėjančios problemos Filipinuose jau ilgą laiką toje šalyje vyruoja korupcija, užsienio investuotojai negali investuoti šalyje. Filippiinien oikeuslaitoks tų nužudimų liudytojai irgi nužudyti. Tai tikrai gėda Filipinų teisingumo sistemai. Matome, koks nebaudžiamumas ant vyro su politiniais motyvais, aišku. Filipinai turi laikytis tarptautinių įsipareigojimų, turi užtikrinti um, liudytojų ir jų šeimų apsaugą. Ir noriu kreiptis į Europos išorės veiksmų tarybą, tarnybą, kad ji atidžiai sektų situaciją Filipinuose ir ypač teismo procesą dėl Magindanao provincijos nužudimų. Dėkonu, dėkoju ponui Repo, dabar ponas Tavariš. Ačiū, pirmininkė. Ne pirmą kartą kalbame apie Magindanao žudines šiuose parlamento rūmose. Mes čia tą atvejį aptarėme ir 2010 metais. Prisiminkime, kad Filipinų saloje e, buvo nužudyta daugiau kaip 50 žmonių, e, kurie bandė pristatyti kandidatą rinkimuose. Daugelis tų žmonių buvo žurnalistai. Taigi kalbėjome apie tai 2010 metais. Bet kadangi reikia apklausti labai daug liudytojų, o teisminiai procesai Filipinuose labai lėti, neverta tikėtis, kad E, procesas bus greitas. Tikėjomės, kad e, į valdžią atėjus prezidentui Akino daug kas pagerės, tačiau padėtis nepasikeitė. Tarptautinės organizacijos turi kalbėti su Filipinais ir kartą ir visiems laikams pasakyti, kad šis teismo procesas turi vykti tinkamomis sąlygomis. Jeigu patys Filipinai nesugeba organizuoti proceso, jie turi perduoti jį tarptautiniam tribunolui. Tam toje pasaulio dalyje veikia daugybė misijų reikėtų pasistengti, kad šis procesas pagaliau pajudėtų iš vietos. Dėkoju ponui Tavarėš, dabar ponas Tenok. Uh, mikrofon. Mikro. It's on. It's on, Mr. President. Yeah. I too express my deep ir aš noriu išreikšti didelį susirūpinimą dėl to, ne, tos nebaudžiamumo atmosferos, kurį įsivyravo pastaraisiais metais Filipinuose. Ypač didelį susirūpinimą kėlė, kėlė 2009 metais įvykdytas 57 asmenų žudynės, tarp jų buvo ir žurnalistų, kurie vyko taikių konvojumi Magindanao e, Turiu pasakyti, kad Manilos vyriausybė yra nusikalstamos kultūros dalis, kur yra neteismin, vykdomos neteisminės egzekucijos ir vyrauja korupcija. E, Filipinus galima palyginti su Somaliu, kalbant apie spaudos laisvę. Aš taip pat raginu prezidentą Akino E, siekti, kad jo šalis laikytųsi įstatymo viršinybės įsipareigojimų, kad būtų sukurta liudytojų apsaugos programa liudytojams apsaugoti ir taip pat, kad būtų e, užkirstas kelias priverstiniams dingimams ir politinės opozicijos persekiojimui toje šalyje, kuri šiaip yra labai graži. Dėkoju ponui Tenokui. Dabar paskutinis kalbėtojas šioje diskusijų dalyje, ponia Korhola. Leila. Tilanne tuli jälleen kerran kansa... Ačiū pirmininkė. Dėl Filipinų mes daug kalbame. Pavyzdžiui, asmenys dinksta, paskui jų kūnai randami po kelių mėnesių ir, pavyzdžiui, Maginanao nužudimų, trys liudytojai jau rasti nužudyti. Tai yra tikrai politiniai nužudimai, bent septyni atvejai yra tokie svarbus, aišku, tos problemos, matome, vis dar išlieka ir, naujam, ir, ir, ir prezidentui Akino atėjusi valdžia. Ke, galim kelti klausimą dėl žmogaus teisų situacijos Filipinuose. Um, Filipinų baudžiamasis teismas savo darbų rodo, kad prisimti valstybės įsipareigojimai nevykdomi. Matome pavyzdžiui, dėl Sirijos, ka, kas buvo padaryta jungtinėse tautose, tačiau dėl Filipinų tas nebuvo padaryta. Manau, kad tarptautinė mm, visuomenė neturėtų sėdėti savo ramiai sudėjusi rankų, kai matome tokią nebaudžiamumo e, atmosferą Filipinuose. Ačiū ir dabar komisijos vardu komisaras Daly. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Nebaudžiamumas, neteisminės egzekucijos ir prievartinis dingimas Filipinuose yra e, plačiai žinomi ir lieka ilgalaikių iššūkių. Dėl šios priežasties ES patys aktualiausi žmogaus teisų klausimai bendraujant su Filipinams e, yra parama teismų reformai, kova su nebaudžiamumu už neteisminės egzekucijas kankinimai ir prievartiniai dingimai. Prieš dvi savaitės ES valstybės narės Junktinių tautų žmogaus teisų taryboje aktyviai dalyvavo antrą kartą svarstant ataskaitą dėl visuotinos Filipinų periodinės apžvalgos. Neteisminės egzekucijos kankinimai ir būtinybė turėti gerai funkcionuojančią liudininkų apsaugos programą yra tik keli nuogastavimai, kuriuos išsakė kolegos įvertinimo metu. Sveikiname tai, kad to renginio metu Filipinų vyriausybė pristatė žmogaus teisų darbo atvarkį ir padarė ženklę pažangą nuo paskutinės apžvalgos ataskaito 2008 metais. Kaip žinote, mes raginame prezidentą Kino pagreitinti asmenų kaltinamų neteisminėmis egzekucijomis ir privartiniais dingimais baudžiamą jį persiekėjimą, įskaitant ir tuos, kurie yra atsakingi už Magvindanao žudynės. Būtina įgyvendinti išsames ir pateikimas priemonės, kad tokie dalykai nepasikartotų. Šias problemas buvo bandoma spręsti ne vieną kartą, tačiau prezidento Kvino pasirinktas dabartinis kelias yra geras. Mes veikiname Kvino administracijos įsipareigojimus ir pažangą, sprendžiant žmogaus teisų pažeidimus, kovojant su nebaudžiamumo kultūra ir siekiant pagarbos žmogaus teisėms Filipinuose norime pasveikinti, kad Filipinai ratifikavo Romos statutą ir papildomo protokolo prie konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų nežmonišką ir žeminantį elgesį ir baudimą. Tačiau reikia siekti didesnės pažangos Žmonės nepasitikė valstybinė, valstybinėmis struktūromis. Ir tai yra struktūrinė, politinė ir istorinė problema. Todėl raginame prezidentą Kvyną ne tik tai spręsti ankstesnės administracijos korupcijos ir sukčiavimo atvejus, bet ir kovoti su nebaudžiamumu. Džiugu, kad Filipinų vyriausybė kreipėsi ES paramos. Į šį prašymą sureagavome teikdami techninę pagalbą per teisingumo paramos programą. Ji buvo skirta gebėjimams sustiprinti nusikaltimų tyrimo ir teismų srityje. Pagal EPJUS programą buvo pasiekti tokie tikslai. Sumažėjo neteisminio egzekucijų ir prievartinių e, dingimų. 2006 metais buvo 300 atvejų, 2011 metais tokių atvejų liko tik tai 3. Pagerėjo registruotųjų nužudimo ir pagrobimo bylų tyrimų kokybė, sumažėjo prokuratūros ir registruojamų bylų skaičius. Galiu Jūs patikinti, kad ES aktyviai bendradarbiauja su Filipinais žmogaus teisų klausimais ir konkrečiai teismo srityje sprendžiant nebaudžiamumo klausimą. Neseniai patvirtume 10 milijonų vertės e, programą, kuri būtų skirta e, baudžiamosios teisės sistemai sustiprinti. Ačiū. Dank, Labai ačiū komisijos nariui dalį ir noriu pasakyti, kad turime septynis pasiūlymus priimti rezoliucijas. Tuo e, diskusiją šio klausimu baigėme. Balsuosime iš karto po e, diskusijų kitų klausimų.